Buenos días. Bienvenidos y bienvenidos. Labas rytas visiems. Sveiki, ponia Patyga. Dėkuoju, kad atvykote šiandieną į mūsų diskusijas apie e, nepilotuojamų orlaivių naudojimą, kovant su terorizmu ir e, poveikį e, jų žmogaus teisėms. Norėčiau palaukti, kol mūsų svečiai susės, kviečiu juos įsti. Taigi vyksta šis e, klausimas su e, gynybos pakomitečiu ir mes bandome, bandysime pasižiūrėti, kaip e, veikia šie šių sistemų naudojimas, e, naujas karas, kaip tai atsiliepia žmogaus teisėms ir atsirado naujų priemonių, kurių nelabai žinome e, iš anksto ir e, jiems turi būti, ar, ar turi būti taikoma ta pati kontrolė, priežiūra kaip ir tradiciniams ginklams. Maždaug prieš dešimt metų atsirado šie aparatai ir vis dažniau jie naudojami kovojant su terorizmu, tačiau e, jų naudojimas kelia tam tikrą surūpnimą dėl teisėtumo jų naudojimo ir dėl to, ar tikrai nepažeidžiamos žmogaus, e, žmonių teisės juos vadojant e, kariniai nepilotuojami orlaiviai selektyviai naudojami atakose, pavyzdžiui, kai nustatoma teroristų e, žydiniai ir kyla klausimas, ar tai neveikia neigiamai civilių gyventojų ir taip pat kyla klausimas, kaip galima užtikrinti, kad bus gerbiamos e, e, žmogaus teisės ir tarptautinė humanitarinė teisė, kaip galima užtikrinti, kad tos teisės būtų užtikrintos nežiūrint to, kad šios naujos karo priemonės, karinės priemonės naudojamas ir e, Europos parlamentas už 14 metais patvirtino atitinkamą e, rezoliuciją. Mes išreiškėme savo susirūpinimą dėl nepilotuojamų skraidžiančių aparatų naudojimo ir jų poveikio civiliams gyventojams. Prašoma buvo valstybių narių griežtai laikyti savo teisinių įsipareigojimų, taip pat reikalaujama, kad jos e, nevykdu, nevykdytų e, neteisėtų veiksmų, pavyzdžiui, selektyviai e, žudant e, tam tikrus asmenys. Ir Europos e, parlamentas taip pat savo rezoliucijoje reikalavo užtikrinti trečių šalių veiksmų skaidrumą, naudojant karo veiksmams nepilotuojamus orlaivius ir taip pat operatyvinė veikloje juos naudojant. Aš manau, kad E, tapo būtina kartu su e, pakomitečiu specialiuoju, tai yra gynybos pakomitečiu ir mums, mūsų pakomitečiui kartu uh, E, aptarti šią naują paradigmą. Mes turime daugiau išmanyti šią sritį, kad galėtume užtikrinti geresnę kontrolę. Jungtinės tautos taip pat yra e, parengusios ataskaitas, paskirti specialūs pranešėjai ir Europos tarybos parlamentinė asamblėje yra patvirtinus 15 metais rezoliuciją. Aš manau, kad mes taip pat turėtume e, prisidėti prie šių diskusijų, gilintis tarp mūsų yra E, svečiai, labai patyrę specialistai, ekspertai ir jie gali mus e, geriau informuoti. E, tokiu būdu mes žinosime daugiau šiuo klausimu. Pas mus lankosi ponė Jennifer Gibson, ji yra advokatė ir autorė knygos gyventi su nepilotuojamais orlaiviais ir ji labai aiškiai pati pristato padėtį uh, nepilotuojamų orlaivių naudojimo Pakistane. Taip pat pas mus atvyko radija Almuta Vakel, e, ji e, Jemeno organizacijai Vatana e, vadovauja, tai yra žmogaus teisų organizacija, norėčiau pasveikinti jūs atvykusi. Deja, Faisal bin Ali Gaber, kuris taip pat turėjo pasisakyti labai svarbių klausimų, kaip inžinierius, jisai labai gerai išmano šių aparatų naudojimo principus, jis negalėjo atvykti, nes jam nebuvo išduota viza, Belgijos valdžia atsisakė išduoti vizą ir noriu pasakyti, kad ne pirmą kartą mums kyla e, sunkumai e, užtikrinant kad Belgijos vyriausybė išduotų vizas mūsų svečiams ir atrodo, kad e, kyla problema ir paskutinė minutė paaiškė, kad jie negali gauti vizų mes e, turėtume galbūt kreiptis į parlamento pirmininką, kad galėtume sužinoti, kas vyksta, kaip e, yra e, tvarkomos vizos tų žmonių, kuriuos kviečia parlamentas. Parlamentas yra atvira institucija, e, mums reikia, kad atvyktų pas mus ekspertai ir reikia išsiaiškinti, kas vyksta e, su vizomis paskutiniais mėnesiais, kaip jums sakiau, matėme, kad yra nemažai e, problemų. Ir bet kuriuo atveju ponas Faisal įrašė e, savo pasisakymą trumpą ir pasižiūrėsime, ar kokybė leis mums išklausyti e, jo. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Jennifer Gibson e, dešimčiai minučių, paskui pasisakys ponia Almuta Vakel, o paskui ponia Fotyga, kuri pristatys kitą etapą mūsų diskusijų. Taigi, e, ponė Gibson, kaip sakiau, parašė knygą e, Gyvenimas su e, dronais ir jai suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, parlamento nariai, dėkoju, kad pakvietėte mane šiandieną pasisakyti. Man labai malonu čia dalyvauti ir taip pat pasidalinti kartu su Radija ir kitų svečių, galbūt video ryšių, e, pasakyti apie tuos, kurie labiausiai nukentėjo ir taip pat e, daugiau aptarti šią temą ir aš manau, kad e, tą galėsime šiandien padaryti. Tarp, tarp, e, tarptautinės e, nevyriausybinės organizacijos bando suteikti paramą tokiems labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, tokiems, kurie susiduria su mirties bausmės grėsme, taip pat kurie susiduria su problemomis, kai yra vykdoma kovos su terorizmu politika. Nuo 2010 metų mes bandėme ištirti civilių nukentėjusių vardu e, tokius nusikaltimus ir aš norėčiau pakalbėti apie skraidyklę šiandieną ir jų naudojimas kovojant su terorizmu, tikslingai žudant konkrečius asmenis tose šalyse, kuriuose tikrai nevyksta konkretūs mūšiai ir tai kelia nerima daugeliu. Yra keli elementai su to susiję, kas yra teis, teisėta ir kas ne, tačiau negalime aptarti įstatymų, neaptardami, kokį poveikį tai daro labiausiai paveik, paveikiamiems žmonėms ir kokių padarinių tai atneša, kai įmamasi tokių veiksmų. Aš galiu labai trumpai pakalbėti apie įstatymus, apie teisės aktus, nes atsakymas yra labai paprastas. Taisyklės, kurios reglamentuoja jų naudojimą, tai yra tos pačios taisyklės, Pone Gipsin, prašau kalbėti jūs truputėlį lėčiau, nes e, reikia jūsų pasisakymą išversti į kitas kalbas ir jūs atrodo kalbat per greitai. Jokių problemų. Yra du elementai su tuo susiję, kas yra teisėta. Tačiau negalime aptarinėti teisės aktų, neaptarinėdami ir tai, kokį poveikį tokie veiksmai daro tiems žmonėms, kurie labiausiai paveikiami ir kokiu padariniu tai atneša mums visiems. Labai trumpai galėčiau pristatyti teisės aktus. Ir tai nebūna labai dažnai, nes esu teisininkė. Nes atsakymas, kas yra reglamentuojantys įstatymai labai, paprast, labai, labai paprastas. Tai yra tie patys įstatymai, kurie reglamentuoja ir kitus bet kokios jėgos panaudojimo atvejus valstybei prieš pilietį. Ir tai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis - teisė į gyvybę, Tai yra teisė, kurios savavališkai negalime iš nieko atimti, nepriklausomai nuo, nuo to, kokių nusikaltimų jie galėjo padaryti. Dėl tos priežasties yra tik dvi ribojamos išlygos, kuomet teisė gali naudotis teisėtą jėgą prieš asmenį. Pirmiausia, kai yra grėsmė ir valstybė veikia saviginos tikslais, bandant apsaugoti gyvybių praradimą. Valstybė tokioje situacijoje neturi jokios alternatyvos ir privalo veikti, kad išgelbėtų gyvybės. Tai yra klasikinis policijos scenarius, kai yra vykdoma teisės sauga. Antras dalykas - ginkluotas konfliktas. Tokia situacija. Tai yra situacija, kai dažniausiai būtent tuo naudojantis yra vykdomi tokie išpoliai. E, ginkluoto konflikto atveju valstybė gali žudyti Tačiau aišku yra pribojimai, kieno gyvybę galima atimti ir kaip, nes mes pripažįstame, kad labai svarbi juk yra pirmiausia teisė į gyvybę. Pirmiausia, apsaugo, turi būti apsaugomi civiliai gyventojai ir mes skraidiklių e, naudojimo pastaraisiais metais atvejais matome, kad tikrai nėra apsaugomi civiliai gyventojai. Taip pat matome, kad keičiasi apibrėžimai to, kas yra ginkluotas konfliktas ir kur jis vyksta. Taip pat, kas yra civilis gyventojas dėl to kyla labai daug problemų. Kokie įstatymai naudojami, taikomi naudojant skraidyklės, kaip ir kitų ginklų atveju, tačiau čia skirtumas yra tas, kaip valstybės pasirenka naudoti skraidyklės. Viskas yra slaptai daroma ir be jokios atskaitomybės. Jau dešimt metų Junktinės Amerikos valstijos naudoja skraidyklės tiksliniam žudimams tūkstančiai žmonių buvo nužudyti tose šalyse, kur JAV aktyviai nėra įtraukta į priešiškus veiksmus. Tokiose šalyse kaip Pakistanas, Jemenas ir Somali, Somalis. Jie tą daro slaptai ir visiškai neatskleisdami informacijos ir netgi nepateikdami atsakymų į bazinius klausimus dėl programų teisinio pagrindo, sprendimų prieimimo proceso arba netgi tiesiog net neinformuoja apie tai, kiek buvo nužudyta žmonių. Nepriklausomi tyrimai ir skaičiai rodo, kad Šimtai nekaltų civilių gyventojų žuvo tokiais atvejais, jeigu nedaugiau, nes tie, kurie dažnai nužudomi dėl netinkamos žvalgybos. Ir mes matome, kad 1100 nežinomų žmonių, ne, ne, neidentifikuotų žmonių buvo nužudyta, kai tik tuo tarpu tik 41 tik taikinys buvo panaikintas. Daugelis tų e, taikinių vis dar yra gyvi. Tarp nužudytų civilinių gyventojų tai yra Faisals. E, sers vyras, apie tai jūs tikriausiai išgirsite. Jis e, tuomet buvo pasirinktas Alkaidos e, taikinys. Taip pat Nabila, 9 metų pakistanietė mergaitė, kuri buvo um, sužeista tokio išpolio metu. Nabila, jo šeima bandė netgi Junktinėse Amerikos valstijose išsiaiškinti, kodėl tai buvo padaryta. Taigi, Tai yra žmonės, kurie gyvena tose teritorijose, kur jie bijo tokių, e, tokių e, orlaivių išpolių. Jie visuomet bijo, kad gali tapti taikiniu. Tai nėra neracionali baime, nes tokios skraidyklės nužudė daug nekaltų žmonių ir tie, kurie vis dar gyvi, jie nežino, ar jų toks pats likimas neištiks. Per pastarosius keletą metų JAF programos buvo labai plačiai kritikuojamos ne tik teisės ir žmogaus teisų apsaugos organizacijų, bet taip pat ir valsty... JAF žvalgybos ir karinių pajėgų svarbių veikėjų. Ponas Flynn, kuris žvalgybos agentūroje dirba JAF, pasakė, kad tai yra žlugusi strategija. Taip pat Buvo sakoma, kad tai kelia susipriešinimą bendruomenėse, pasipriešinimą amerikiečių arogancijai. Taigi pasiektas rezultatas yra visiškai netoks, buvo, kokio buvo tikimasi. 2015 m. rūpiučio mėnesį Junktinė karalystė pasiekė JAV veiksmais atliekant kovos su terorizmo operacijas ir du žmonės žuvo, netgi vienas jų Junktinės karalystės pilietis. Ir jie imasi tokių veiksmų, Junktinės karalystės vyriausybė vis tiek tokiais atvejais nepateikė jokių detalių apie politiką ir teisinį pagrindą. Nepaisant to, kad parlamento komitetas pateikė tokių klausimų, kaip ir JAV Junktinė karalystė slaptai įgyvendina tokias programas. Skaidrumas yra esminis elementas šiuose diskusijose. Be skaidrumo nebus atskaitomybės tokių žmonių kaip Feista atžvilgių. Fa bet bus pasirinktas toks kelias, kurį žengia JAV, kai net patys jie pripažįsta, kad tos programos nėra veiksmingos. Skaidrumo trūkumas taip pat sumenkina ir mūsų demokratijos pagrindus. Visuomenė negali patraukti atsakomybę vyriausybės už tą slaptą politiką, kuri nėra atskleista. Vyriausybė nežino, ar tai yra veiksminga kovo su terorizmu priemonė, jeigu nėra jokios atskaitomybės. JAV programa nevykdoma izoliuotai. Čia reikalingas didelis tinklas, bazių tinklas, kai kurios iš tų bazių yra čia Europoje, tos bazės reikalingos tokiems išpoliams vykdyti. Taip pat viskas priklauso nuo žvalgybinės informacijos dalymosi su Europos partneriais ir ta žvalgybinė informacija yra naudojama JAV tokiuose išpoliuose. Junktinės karalystės parlamento komitetas neseniai iškėlė klausimą dėl galimos rizikos būtent ir, at, ir atsakomybės JAV, dėl JAV veiksmų, jeigu imamasi tokių veiksmų, pasitelkiant netinkamą ir neteisingą, klaidingą teisinį pagrindą. Taigi pripažįstame, kad tai nėra vien tik JAV problema, tai yra ir Europos problema. Ir skraidyklių vis yra daugiau, taigi reikalinga skubiai užtikrinti skaidrumo daugiau Europos, Europos šalių politikoje. Nes priešingo atveju JAV nustatytas precedentas bus tas, kuriuo kuriuos seksime mes ir vis daugiau žmonių, e, šalių naudosis skraidyklėmis. Labai svarbu patikslinti ir apibrieštis, nes pagal ją apibriešti nereikalinga jokių įrodymų apie tai, kad išpolis gali įvykti artimiausioje ateityje. Taigi mes turime kelti klausimą, ar norime, kad tuo precedentu pasektų kiti. Civilinės visuomenės organizacijų tinklas yra susirūpinęs dėl to, kad e, kyla didelė rizika dėl tokių skaitiklių naudojimo, reikalingos viešos diskusijos, reikalaujama veiksmų. Ir aš manau, kad yra labai svarbu. Tos organizacijos reikalauja Europos valstybių skubiai apibriežti aiškę politiką skraidiklių naudojimui, įskaitant ir skaidrų teisinį pagrindą dėl to, kaip ir kada tos tie orlaiviai gali būti naudojami. Taip pat yra reikalaujama, kad Europos teritorijoje, Europos žvalgyba nepasikliautų trečiųjų valstybių skraidyklių naudojimu, kai kalba eina apie e, te, tų, tų šalių teisinį pagrindą. Taip pat reikia užtikrinti skaidrumo daugiau. Matome iš JAV pavyzdžio, kad be skaidrumo tokios programos, kai jos e, kai nėra jos siemos su jokia atskaitomybė, pirmiausia paveikia civilius gyventojus vietoje. Taigi reikalinga atskaitomybė iš tų, kurie nukentėjo, pirmiausia, tų atžvilgių, kurie nukentėjo dėl tokios programos. Ir taip pat e, turime suprasti, kad skraidyklės nėra ir negali būti šiandieninių iššūkių vienintelis galimas sprendimas. Mes turime surasti būdų, kaip bendrauti su tomis bendruomenėmis ir surasti geresnių sprendimų. Dėkoju. Muchísimas gracias. Luego. Ačiū dabar galėsime. Tiksliau vėliau galės atsakyti kolegų klausimus. Dabar steiksime žodį Radijalmo Tabagel. Jie atstovauja Batano organizacijai. Tai yra jėmenė veikianti kovos už žmogaus teisės organizacija. Prašau jums žodis. Ačiū Klausytės komiteto nariams, visiems posėdžio dalyviams, džiaugiuosi galėdama su jumis pasidalinti informaciją apie tai, kaip jungtinių valstijų skraidyklės e, naudojamos kenkia e, civiliams gyventojams ir norėčiau įvertinti skraidyklių naudojimo e, aspektus susijusius su žmogaus teisėmis. Noriu pradėti nuo sakiniu, kurį pasakė vieno civilio tėvas, civilio, kuris žuvo per skraidiklių išpolį 2013 rūpjūtį, jis sakė, jie tik žudo ir jie nežino, e, kokią kančią suteikia mūsų šeimoms. Ir e, e, tas teiginys, kad jie tik žudo, verčia mus paklausti, ar kova su terorizmu reiškia vien tik žudimą. 2015 metais e, žmogaus teisų organizacijos parengė, e, Motano organizacija parengė atitinkamą ataskaitą, pagal kurią skraidyklės naudojant e, buvo keliose Jemeno provincijose 26 civiliai nužudyti ir 12 sužeista. Toje ataskaitoje pateikiamas visos detalės ir liudijimai aukų artimųjų. Taigi aš norėčiau pasidalinti su jumis mūsų atlikto ir vienerius metus trukusio tyrimo. Čia. Svarbu pastebėti, kad Dauguma tų vietovių, kuriuose žuvo civiliai gyventojai, yra labai skurdžios ir atokios. Taigi čia būtų galima ironiškai e, pasakyti, kad e, šios pažangios technologijos pasiekė tų skurdžiai gyvenčių žmonių būstus e, anksčiau negu elektros energijos kabeliai. Aš manau, kad negalima naudoti tokio pobūdžio technologijų ir ginklų vietovėse, kur gyvena žmonės. Tuo tarpu šių e, atakų aukos buvo paprasti žmonės, gyvenę savo ūkiuose ir dirbę savo kasdienį darbą. Jie mane, kad skraidyklės yra išmanios ir gali atsirinkti savo aukas. Taip galvoja 14 civilių, kurie sėdėjo sunkvežimėje ir uh, Jemeno viduryje 2012 rugsėjį uh, keliavo uh, į Valadrabei miestą. Tai per šį incidentą žuvo 12 civilių, skaitant neščią moterį ir jos 10 metų dukrą ir taip pat buvo labai daug kitų e, sužeista, du, du vaikai žuvo, taigi dauguma aukų yra e, civiliai. To sunkvežimio vairuotojas Nasir Mabhut, vienas iš dviejų išgyvenusių šį iš incidentą, papasakojo, kaip dronai prie jų priskrido e, ir nepaisant to, kad buvo labai arti, ir žmonės šipsojosi jo žiūrėdami, vis tiek jie <clears throat> buvo užpulti. Taigi dabar um, tas vairuotojas Nasiras um, sako, kad um, skraidyklės yra aklos, nes priešingų atveju tie kvaili lėktuvai nebūtų nužudę nekaltų žmonių. <clears throat> Taigi dabar e, po tokių incidentų skaitiklių reputacija vis blogėja ir kai kuriais atvejais kai kurios šeimos e, arba aukų artimiai mano, kad skraidiklės yra naudojamos netgi vidaus konfliktuose, e, siekiant pašalinti netinkamus politinius oponentus aukų šeimos e, protestavo e, prieš tai, kad yra netaikomos atitinkamos e, saugos priemonės, siekiant apsaugoti žmonėms gyvenantiems aplinkiniuose bendruomenėse ir gyvenantiems paprastą gyvenimą, tačiau taip pat reikia pasakyti, kad dauguma iš tų asmenų, kurie taip pat ir tikslingai buvo <clears throat> naikinami, naudojant skraidyklės, buvo paprasti žmonės gyvenantis e, paprastą gyvenimą. Panašus įvykis įvyko 2013 e, sausio mėnesį netoli nuo Jemeno sostinės e, Sanos, kurio metu žuvo du civiliai gyventojai. Skaidiklės išpolis įvyko visiškai netoli, maždaug 500 metrų nuo kariškių patikros posto. Aš manau, kad e, įtariamų asmenų e, žudimas naudojant skraidyklės yra palyginimas e, arba galimas, galima jį palyginti su paprasčiausiu vabžio užmušimu ir išmetimu per langą naudojant skraidyklės. <clears throat> Tokių išpolių metu daug šeimų prarado savo maitintojus ir patyrė labai e, didelių nuostolių. Skraidyklių naudojimas e, civiliams taikiniams naikinti sukūrė uh, terorizmo e, valstybę. Pavyzdžiui, 2013 birželį Šira Talžera kaime e, Albaida provincijoje Jemino e, centre 19 civilių, bet tokio išpolio metu, skaitant moteris ir vaikus, buvo nužudyti. Nepaisant to, kad jemeniečiai laiko savo namus ir ūkius uh, sudedama šeimos, e, šeimos būstų visi e, išvyko keliams mėnesiams, o po to, kai grįžo, rado jų namus sunaikintus. E, taip pat reikia kalbėti ir apie kitokio pobūdžio poveikį civiliams išgyvenusiems tokie, tokius išpolius, nes dažnai vyriausybės žiniasklaidos priemonių yra apkaltinami simpatizavimu Alkaidai. Ir todėl tie asmenys yra persekėjami netgi ir po jų artimųjų mirčių. Nepaisant to, kad nukentėjusių šeimos reikalavo atlikti tyrimus, vyriausybė jų neatliko, ne vienas incidentas nebuvo ištirtas ir aukų ir nukentėjusių artimieji negavo jokios kompensacijos, išskyrus du incidentus, kurie buvo įtraukti oficialią ataskaitą. Ir šios incidentus tyriant vyriausybė buvo daromos spaudimas, todėl iš dalies šeimų nariams e, nukentėjusių buvo išmokėtos kompensacijos, tačiau vyriausybė visiškai nekreipė dėmesio į skurdesnės ir silpnesnės šeimas. Taigi dabar užduokime savo klausimą, e, kokį kokią naudą, kokį rezultatą atneša naudojamos skraidyklės, ar jos yra naudingos aukų artimieji teigia ir išgyvenusiai šios išpolius teigia, kad čia, e, šis skadiklių naudojimas e, atneša visiškai priešingą efektą ir yra naudingas tik tai Al-Qaidai. E, tie išgyvenę asmenys ir aukų artimės, su kuriais buvome sustikę, tikrai netrodė panašus į prijaučiančius Al-Qaidai. Jie buvo labai uh, taikus e, žmonės. E, taip pat reikia pasakyti, kad e, skraidyklės nesuteikia jokio karinio pranašumo, tiksliau jų naudojimas išskyrus skaidrumo neužtikrinimą ir jokios informacijos teikimo neužtikrinimą. Kalbant apie kovą su terorizmu Jemenė, Šiuo metu, kovojant su Alkaida, žūsta labai daug civilių gyventojų. Alkaida dabar kontroliuoja pakankamai didelės e, teritorijas, yra faktinė valdžia tose teritorijose ir ta didėjanti Alkaitos valdžia taip pat didėja ir dėl skraidiklių naudojimo bei dėl nepakankamai užtikrinamos valdžios kontrolės. Taigi mes tik tai galime pasmerkti skraidiklių naudojimą kovai su terorizmu. Ir šiame kontekste taip pat galim pasakyti, kad <clears throat> daugumą mūsų apklaustų Jemeno gyventojų kritiškai vertino skraidiklių naudojimą. Dabar E, jūs turbūt žinote, kad Jemeno dangų kontroliuoja kitos karinės paėgos, tai nuo 2015 metų Saudo Arabijos vadovavimo koalicija ir jos lėktuvai įsitraukė į konfliktą šalies viduje. Taigi mes taip pat renkame informaciją apie šimtus civilių. E, kurie tapo taip pat e, ir e, šių oro pajėgų išpolio aukomis, nepamirždami ir skraidyklių daromą žalą. Taigi mes galim pasakyti, kad e, negalime ignoruoti šio karo aukų. Atsakant į klausimą, kuris buvo užduotas klausimo pradžioje, jeigu ES ar kitos šalis nori parengti skraidiklių programą, tai kas gali suteikti garantijas, kad e, tos skraidiklės nedalyvaus žudant e, civilių ir e, kas gali pasakyti, kokie karinį pranašumą jos gali suteikti. Ačiū uždėmesi. Bueno, vamos. Labai ačiū. Dabar pasižiūrėsime, ar pavyks mums pamatyti vaizdo įrašą kurį atsiuntė ponas Alegaber, kuris negalėjo atvykti. Aš e, tiems, tie, kurie atėjo vėliau, noriu pasakyti, kad jam nebuvo išduota e, viza, Belgijos valdžia atsisakė išduoti vizą. Bandome. I would like to express my gratitude and appreciation to the recognized members of the European Parliament for having this chance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 were innocent and for the USA to take responsibilities. Okay, thank you very much. Um, vamos a... Mm, labai ačiū. Dar e, pasakojimas tęsiasi keletą minučių, tačiau manau, kad pakankamai viskas buvo ekspresyvu. Ir technologijų dėka ponas Faisal bin Aligaber galėjo e, perteikti mums savo patirtį. Ir kaip matote, šis klausimas yra labai svarbus ir kiti liūdimai tą iliustruoja. Ir turėtume rasti būdą, kad tie, kurie atsakingi, būtų patraukti atsakomybėn. E, tiek norėjau pasakyti pradžioje, dabar perduotų pirmininkavimą poniai Fotygai, kuri yra e, gynybos pakomitečio vadovė. Ir e, prieš perdodamą į žodį norėčiau Weidenholce svečiams pasakyti labą dieną. Vilties traukinys, jie tai, tokiai organizacijai nevyriausybiniai atstovauja ir jie paskutinę praeistą vasarą e, padėjo e, atvykti e, tūkstančiams pabėgėlių į vienos geležinkelio stotį ir norime Jums padėkoti už Jūsų atsidavimą, Jūsų darbą ir taip pat e, e, labai malonu, kad atvykote, galite susitikti su mūsų pakomitečio nariams ir dar kartą sveikinu Jūs ir dėkojame Jums plojimais už Jūsų darbą. Senjora Fotyga. Pone Fotyga, prašom. Dėkoju, kolegos. Neturime labai daug laiko, todėl turėtume kalbėti kaip galima glaučiau. Tačiau norėčiau priminti Jums, koks yra pavadinimas mūsų diskusijų. Pirma dalis naudojimas e, nepilotuojamų skraidyklių ar orlaivių ir turime e, labai aiškiai žinoti, e, išmanyti šį klausimą. Ir taip pat turime būti racionalūs, remtis moksliniais, mokslininkų išvadomis. Turime įvertinti tų išmanių aparatų e, naudojimo naudą civiliais ir kariniais e, tikslais. E, antra mūsų diskusijų dalis yra susijusi su kova su terorizmu. Trečia poveikis, poveikis žmogaus teisėms. Norėčiau Jums labai trumpai pristatyti mūsų klausimo struktūrą. Europos parlamentas e, taiko tokias procedūras, o nepilotuojamų orlaivių skraidiklių klausimas yra nepaprastai sudėtingas ir mes turime žiūrėti iš skirtingų pozicijų į E, šį reiškinį, kadangi trūksta e, mokslinių tyrimų e, apie pozityvius poslinkius rinkoje plėtojant šias priemonės. Tačiau mes esame taip pat visiškai tikri, kad šios skraidyklės naudojamos sutise, kurios nėra reglamentuotos. Ir mes turime diskutuoti apie tai. Kova su terorizmu. Išklausėme mūsų svečių. Ir noriu pasakyti, kad šis laikas yra labai sudėtingas. Kiekvieno žmogaus gyvybė yra pats svarbiausias dalykas. Turime tai prisiminti ir kaip įvertinti Jemene žuvusius 30 civilių gyventojų 12 metais ir jaunuolius e, Bataklane žuvusius. Kaip palyginti tai? Kaip įvertinti priimamus sprendimus? Mes nesame tikri. Mums kyla daug įtarimų dėl to, kad e, gyvenimas dabar toks, kad praliemas kraujas ir visuomet galvojame, kad pasirinkimai galėjo būti kitokie, kitokios procedūros, sprendimai, veiksmai kitokie galėjo būti taikyti prieš e, galimus teroristus. Ar tikrai e, reikėjo būtinai e, nužudyti teroristą, kuris Vokietijoje prieš tai savaitę, prieš tai surengė išpolį? Vokietijoje. Ir, ir gal iš tų 50 žmonių, kurie nukentėjo, kas nors mirė, žuvo. Toks yra asimetrinis karas, asimetriniai konfliktai. Ir mes turime žinoti, kad mes įtraukti į šį konfliktą. Mūsų jaunuoliai yra įtraukiami e, naudojama socialinė žiniasklaida, islamo valstybės, kitų teroristinių organizacijų Ir mes taip pat e, turime galvoti, kaip žmogiškumą išlaikyti tokiame e, konflikte. Kaip įvertinti masinius žudimus prie Libijos krantų, e, kurie vyksta kaip teatro spektaklis, kai naudojami kostiumai tam tikri tam, kad įbaugintų mus. Ir gal tai e, verčia mus priimti skubotus, neteisingus sprendimus, mes nežinome. Kyla klausimas, kaip e, tokiame konflikte e, racionaliai elgtis. Ir mes, gynybos pakomitetis kartu su sekretorijatu, nuteikėme suteikti žodį ES institucijų atstovams. Ir dabar norėčiau pristatyti du svečius. Pirmasis Europos gynybos agentūros e, direktorius Piteris Raundas, kuris papasakos mums apie naudą, apie iššūkius, e, kadangi tam tikri sprendimai jau buvo priimti dėl e, nuotolinių būdų pilotų pilotuojamų skraidomųjų aparatų sistemas, kai kurios valstybės narės jau naudoja tas sistemas. Tai yra pirmas pasisakymas, o antrasis pasisakys e, ponas François Rivaso. Jis Europos išorės veiksmų tarnyboje e, vadovauja skyriui atsakingam už e, saugumo politiką ir kosmoso politiką. Prašom. Gerimos pirmininkės svečiai, labai ačiū Jums už galimybę pristatyti Jums e, mūsų mm, veiklą. Dabar e, viskas šioje srityje labai greitai kinta, yra keturios pagrindinės sritys. Pavyzdžiui, e, žinome, kad dar papildomai atliekamas tokios operacijos kaip kūro papildymas ore, satelitinės komunikacijos, kibernetiniai gynyba ir Europos gynybos agentūra dirba, kad padėtų valstybėms narėms e, šioje srityje. Dabar įprasta sakyti, kad nepilotuojamos oro sistemos tampa vis svarbesniu elementu e, kariniams paėgoms ir žinome, kad vis daugiau nuotoliniu būdu pilotuojamos sistemos naudojamos ir mūsų daugumą valstybių narių naudoja jas kariniais tikslais. E, yra mažų portabilių sistemų, kurios, pavyzdžiui, leidžia būrio vadui žinoti, kokia situacija kažkur už sienos ar už kalbos. E, naudojamos ir kitos sistemos, pavyzdžiui, orlaiviai, kurių e, sparnų plotis yra 20 mečių. Ir tos sistemos realių laikų teikia E, tam tikras paramas, leidžia strateginių ir taktinių lygmenių priimti sprendimus jų pagalba. Ir aišku, e, valstybės narės apsisprendžia pačios, kiek investuoti į tokias e, karinės galimybės, kad tai, kadangi tai yra valstybių narių klausimas. Bet tuo pačiu metu mūsų agentūra siūlo sprendimus valstybės narėms, taikomi bendradarbiavimo mechanizmai, kad bendradarbiavimas būtų naudingas ir reikalingas. E, Ir mes trijose srityse dirbame gynybos agentūroje. Pirmiausia, siekėme suderinti teisės aktus ir procesus, kurie e, taikomi kariniams nuotoliniu būdu e, pilotuojamiems aparatams ir dirbame su visais mūsų bendruomenės nariais. Mes siekiame plėtoti teisėkuros pagrindą, kad galima užtikrinti saugę ateitį e, Europos e, teritorijoje. Ir mūsų e, siekis yra palengventi bendradarbiavimo projektų gyvenimą ateityje ir taip pat dalytis e, sąnaudomis. Bet tam reikia, kad valstybės narės pasitikėtų vienos kitomis, kad pripažintų tarpusavę nacionalinius saugos pažymėjimus. E, Mes rengiamės e, karinių sistemų e, saugiam integravimui į Europos oro erdvę, bet e, atskirai vien mūsų agentūros ar karinių pajėgų veiksmų nepakanka. Reikia su civiliniais, suinteresuotais subjektais denti mūsų veiksmus. Dėl to mes taikome dviejopo naudojimo požiūrį ir atsižvelgiame į e, tokius suinteresuotus subjektus e, civilinės srityje veikiančius kaip Europos komisija, Europos aviacinės saugos agentūra, SSR bendra įmonė, Eurocontrol ir Eurokei. Šiuo metu e, civiliniai subjektai daugiau dėmesio skiria mažoms skraidyklėms, e, kurios e, matomos yra, kai skraido, bet reikia sukurti tam tikrą e, verslo plėtotės modelį ir naujas galimybės. Kadangi karinės rytyje tokios skraidyklės naudojamas, mes taip pat e, stebime padėtį ir bendradabiaujame su atitinkamomis Europos struktūromis, kad užtikrintume, kad būtų atsižvelgta į saugumo ir gynybos aspektus. Jeigu kalbėsime apie E, stipresnės, e, didesnės, e, didesnio masto skraidiklės, tai mes šioje srityje gyventame Europos dviejopo naudojimo priemonių planą, siekėme sukurti Europos reguliavimo struktūrą ir parengti Europos techninius standartus. Mes taip pat esame atsakingai agentūra už tai, kad derintume karinį požiūrį įgyvendam Europos bendrosios erdvės principus. Antras rytis yra techniniai sprendi, sprendimai e, skraidyklių srityje e, bendrai gyvendami mokslinio tyrimų ir taikomosios veiklos projektai. E, visi projektai e, apima valstybės narės, bet jos dalyvauja e, savano iš pagrindų, kad bendras projektas būtų pradėtas įgyvendinti, reikia tik dviejų šalių. Dabar dešimt mes tokių projektų įgyvendiname gynybos agentūroje, kai kurie projektai skirti spręsti technologijams, techninėms e, problemoms E, pavyzdžiui, užtikrinti atsparumą šviesai desnį skaidiklių, e, užtikrinti daugia funkciškumą e, ir kitus aspektus. Kai kas taip pat susijęs su duomenų ryšio užtikrinimais ir kitais elementais. 15 metais mes pradėjome taikyti sistemas, kurios, lei, tiksliau projektą, kurios leidžia susidūrimų ore išvengti. E, dabar dalyvauja e, keletas valstybių narių - Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir Švedija. Ir e, mes parengėme technologinį prototipą, kuris leidžia realiu laiku nustatyti o skraidiklės, kurios draugiškos ar nedraugiškos, kurios yra oro erdvėje. Ir mes taip pat atlikome simulacinius bandymus ir e, realiaus, realaus skraidimo testus. Tikimės, kad tai leis mums e, standartizuoti tam tikrus procesus Europoje. Dar vienas projektas ERA įgyventinamas. Tai yra e, funkcijų palaikymo atstatymo užtikrinimo mm, projektas e, kylant, leidžiantis, e, velkant e, skraidiklės ir penkios valstybės narės dalyvauja Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir Švedija gyvenant šį projektą. Trečiasis projektas, kurį mes kartu finansuojame ir vykdome su Europos kosmoso agentūra, leis mums pagerinti palidovinės komunikacijas Ir šie projektai turi padėti mums pasiekti e, tikslą užtikrinti saugų e, skraidiklių integravimą į nesegreguotą oro erdvę. Ir e, išvados rezultatai bus naudingi tiek civilinėms, tiek e, karinėms skraidyklėms. Ir reikia pasakyti, kad ES biudžetas taip pat per Cezar bendrą įmonę investu, finansuoja šios projektus. Trečias rytis yra e, atsparumo užtikrinimo e, sritis valstybės narės jau ir apibrėžusios savo siekius bendradarbiauti šioje sistemoje ir mes iki 25 metų ieškosime šioje srityje bendro Europos sprendimo. E, su gynybos agentūra 13 metais buvo įgyventas pradinis etapas, mūsų valdyba patvirtino uh, E, pradinius darbus ir keturios valstybės - Vokietija, Prancūzija, Italija ir Ispanija - e, gyvena bendrą programą dabar. Dabar jau esame apibrėžimo etape ir 65 milijonai eurų yra skirta bendrai iš tų keturių valstybių narių projektui. Ir mes e, paskui perkelsime šią programą į OKAR, tai yra bendra E, bendrabiam organizacija gynybos srityje. Ir apibrėžimų etapas e, yra tas etapas, kai mes aptarsime dizainą, kad būtų galima pradėti kurti sistemas po šio etapo. Ir po jo, jame e, mūsų agentūra šiame etape apibrėžimų patikslinimų projekto atlieka atraminį vaidmenį ir papildo valstybių narių pastangas. Uh, rengiantis vystimo etapui. Kartu Taip pat e, su septynėmis valstybėmis narėmis e, nuo 13 metų EDA bendradarbiauja, e, įskaitant Niderlandus, Graikiją ir Lenkiją. Ir siekia optimizuoti pilotų ir atitinkų specialistų, kurie dirba su skraidyklėmis kvalifikacija. Ir Mes e, kaip agentūra dirbame įvairiose srityse, kurios susijęs su e, nepilotuojamais orlaiviais ir mūsų tikslai yra sustiprinti Europos gynybos pajėgumus, sustiprinti Europos pramonės bazę ir pasinaudoti e, civilinėmis karinėmis technologijomis, užtikrinti reguliavimo bazę ir pramoninį aspektą šių sistemų. Ačiū direktoriui, dabar žodis François Rivaso, iš išorės veiksmų tarnybos. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiandien tose, šiose diskusijos ir aš norėčiau padėka, padėkoti abiems pirmininkėms ir taip pat Europos parlamento nariams už tai, kad suteikė mums tokią galimybę pristatyti mūsų mintis šią temą, kuri, kaip jūs sakėte, yra labai delikati ir sudėtinga. Pirmas dalykas, kurį norėčiau priminti, yra tai, kad skraidiklių technologija vis dar yra plėtojama, kaip girdėjome ir iš, iš gynybos agentūros pirmininko lūpų. Ir ta na, platforma yra labai įvairi, bet e, skraidyklės be jokios abejonės tam tikrais atvejais turėtų būti labiau atsparios ir panašiai, taigi ta technologija yra plėtojama ir aišku, potenciali paskirtis yra labai įvairi ir jūs, ponė pirmininkė, labai teisingai priminėte, kad turime aptarti tris dalykus - jų naudojimas, kova su terorizmu ir kokį poveikį tai daro žmogaus teisėms. Kalbant apie karinę sritį, skraidyklės gali padėti nustatyti taikinį. Tačiau ES skraidyklės naudojo tik tai stebėjimo tikslais. Pavyzdžiui, tai buvo RDC, Čadė, taip pat Kongo, Kongė ir Altėja misijos rėmuose. ES taip pat skraidyklės naudoja ir tose operacijose, kai bandoma atskleisti galimus išpolius piratų jūroje ir taip pat skraidyklės yra naudojamos padedant ir gelbėjimo operacijose. Taip buvo dviejų stambių operacijų atveju, e, jūrų laivyno operacijų atveju, Atalantos atveju ir Sofija. Abiais atvejais skraidyklės tikrai labai iš esmės prisidėjo siekiant sėkmingų šių operacijų rezultatų. Tai taip pat rodo, kad vis didesnį vaidmenį ES įgyja kaip tarptautinė veikėja. stebėjimo pajėgumai, kalbant apie skraidyklės, yra labai išplėtoti civiliais tikslais, um, stebint uh, miškus, uh, taip pat um, miškų kirtimo ir, ir visus, visokias kitokias veiklas, tačiau labai sudėtinga daryti skirtumą tarp tų dvigubo, dvigubos paskirties, nes matome, kad paskirtis ir ta dviguba paskirtis irgi keitėsi, evoliucionavo ir Amazonėje, pavyzdžiui, skraidikliai buvo naudojami dalinant tam tikrus e, davinius ir taip pat e, naudojama ir kaupiant informaciją kovoje su terorizmu. Kaip sakė kolega iš gynybos agentūros, gynybos srityje pirmiausia suverenios valstybės pačios renkasi, kokių pajėgumų jos nori šioje srityje ir kokiais tikslais nori naudoti skraidyklės. Tačiau turiu priminti, kad ne visuomet matome ES bendrą poziciją dėl vieno skraidyklių aspekto, tai yra ginkluotų skraidyklių naudojimo. Ginkluotos skraidyklės kol kas ES dėl jų nėra bendros pozicijos vis dar. Ir tai, kad nėra bendros pozicijos, aišku, dar nereiškia, kad nėra bendrų principų. Pačios skraidyklės nėra ginklai, bet yra tam tikros jų kategorijos, kurios naudojamos, pavyzdžiui, pervežiant ir e, paleidžiant tam tikrus ginklus, sprogmenis ir, ir raketas. Ir kaip sakė Junktinių tautų specialusis įgaliotinis Heinz, tai yra naujas klausimas, kalbant apie tarptautinę teisę, tačiau tai reikia vertinti atsižvelgiant į tarptautinę teisę ir, ir nustovėjusius įstatymus. Taigi, norėčiau pasakyti, kad Kristof Heinz, specialaus įgaliotinio jungtinių tautų uh, išsakyti, išsakytos mintys yra labai svarbios. Nusatytas teisinis pagrindas jėgos naudojimui, humanitarnės teisės pritaikymas yra pakankamas pagrindas skaidikliams naudoti. Teisė į gyvybę gali būti tinkamai ištikrinama tik tuo met, jeigu visi reikalavimai, kuriuo, kuriuos kelia tapnios teisės įvairūs elementai, yra užtikrinami. Tartautinė teisė negalėtų ir neturėtų uh, nusileisti tam tikriems iššūkiams, kuriuos kelia terorizmas. Pavyzdžiui, sprendimas eksportuo, eksportuoti skraidyklės ir jų dalis kaip objektus bendrame karinių, karinės įrangos sąraše turi būti susijęs su bendra ES pozicija išsakyta atitinkamame dokumente, reglamente, kuris yra susijęs su ginklų eksporta, eksportu. Pirmiausia, reikalinga gerbti paskirties šal, šalies įstatymus, komendantės teisės įstatymus ir bendrąją poziciją, pagal kurią valstybės narės gali atmesti licencijas ir ne, neišduoti licencijų, jeigu yra kokios tai rizikos ar pavojus, arba jeigu yra įtariama, kad ta įranga gali būti naudoja pažydinėjant tarptautinės humanitarnės teisės nuostatas. Kristoferis Haisas, specialusis įgaliotinis, mano, kad ES savo deklaracijoje, kuria buvo paskelbta Junktinėse tautose 13 metų spalio mėnesį, išsakė savo poziciją. Skraidiklių klausimas yra labai platus ir sudėtingas. Mes ir toliau analizuojame, kaip būtų galima sureaguoti įvairius prioritetus ir įvairius iššūkius, kurie yra susijęs su skraidiklių naudojimu ES. Kalbant apie civilinius aspektus, kaip žinia, Rygoje 15 metais vyko konferencija tuo, tuo klausimu, tačiau taip pat ir bendrai aptariant įvairius klausimus susijusius su skraidiklių naudojimu, įskaitant ir žmogaus teisų aspektus ir kovą su terorizmu. Mes žinome, kad yra nemažai iššūkių, sunkumų, kurie mūsų laukia. Reikia apsvastyti įvairius aspektus ir diskusijos vyksta šiuo metu ir norėčiau pažymėti, kad bendra strategija, kurią pristatys ponia Margarinė, kurią pristatė ponia Margarinė, nėra ten kalbama tik tai apie skraidyklės ir jų naudojimą stebėjimo tikslais, bet ir kitais tikslais. Dėkoju dabar žodis e, norintiems pasakyti parlamento nariams. Monsieur Karski dabar. Ponas Karski pirmasis. Labai ačiū ponė pirmininkė, už tai, kad suringėte šį įdomų svarbų klausimą. Neu pabrėžti vieną svarbų dalyką. Neturėtume pačių savaime, pačių savaime tų skraidiklių demonizuoti. Tai yra tik tai įtaisas, kurį galima skirtingai panaudoti. Taip kaip ir peilą, peilį galima naudoti duonai pjaustyti ir, ir žmogui. Uh, nužudyti, taip ir skraidiklius galima naudoti įvairiems tikslams. Žinoma, skraidiklių naudojimas yra specifiškas tam tikrą prasme. Ir galima taip pat kaip ir e, su peiliais skirtingai elgtis, e, tam, kad, pavyzdžiui, vaikai su jais nežaistų, taip pat ir su skraidyklėmis, e, pavyzdžiui, būtų galima taikyti jų naudotojams e, tam tikrus apribojimus, kad jie ne, nežaistų e, su skraidiklėmis kaip su PlayStation kompiuteriniais žaidimais. Ir e, suvoktų, kad asmenys, kurie žūsta nuo skraidiklių, yra gyvi žmonės. Nes skraidiklių operatoriai, anksčiau vadinami pilotais, sėdi už kažkelių kelių dešimčių, kelių dešimčių tūkstančių kilometrų nuo skraidiklių naudojimo vietos, atvyksta į darbą automobiliu, e, pasinaudoja įvairiais kompiuteriniais valdymo įtaisais, po to eina į valgyklą, pietauja, grįžta į darbo vietą, e, pasibaigus darbui sėda į į liftą, sėda į automobilį ir važiuoja namo. Tačiau jų užduotis vis tik tai yra realios, tikroviškos. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, sprendimus dėl skraidiklių naudojimo tai primena asmenys, e, konkretus gyvi žmonės ir jų sprendimai gali kainuoti žmonių gyvybės. Ir ponė Fotyga apie tai labai aiškiai užsiminė savo kalboje ir todėl patenkame dabar į tokią situaciją, į kurią esame patekę. Ir ypač e, pirmųjų, iš pirmųjų pranešimų mes aiškiai matėme ir girdėjome, kad čia susiduria tarpusavyje uh, žmogaus teisės, humanitarnės teisės aspektai. Ir <clears throat> reikia aiškiai pabrėžti, kad žmogaus teisės yra taikomas taikos metu, humanitarnė teisė yra taikoma karo sąlygomis. Ir mes puikiai turime suprasti, kad ne tie, kurie, dėl kurių veiksmų e, žmonės e, naudant skadiklę žūsta, tą karą sukėlė. Pabaigai noriu dar vieną dalyką paminėti. Išklausėme čia potencialių e, aukų liudijimų, taip pat e, išklausėme liudijimų tam tikrų nevyriausybinio organizacijų atstovų, organizacijų, kurios tyria šį reiškinį, tačiau aš šiek tiek pasigendu e, kitos pusės pozicijos. Aš puikiai suprantu ir galiu įsivaizduoti, kad kiekvienas teroristas, kuris bus pagautas su Kalašnikovo rankose, teiks, kad jis yra nekaltas. E, tačiau tikrai e, nesu visiškai įsitikinęs e, tuo, kad jeigu jau iki patikrinimo punkto važiuojantis sunkvežimis yra sunaikinamas už 50 metrų nuo šio patikrinimo punkto, tai man kyla Klausimas, kodėl taip atsitinka, galbūt e, tas sunkvežimis turėjo būti susprogdintas, privažiavęs kontrolinį patikros punktą e, ir neaišku, ar tai buvo ar nebuvo, tačiau mes neturėtume vertinti problemos ir reiškinio išklausę tik tai vienos šalies pozicijos. Aš puikiai suprantu, kad galbūt kita šalis nenori dalyvauti tokiuose diskusijose, tačiau galbūt e, ateityje vertėtų pamėginti ir jų atstovus pasikviesti. Mrs. Valero, please. Pone Valero, prašau. Ačiū pirmininkė, labai įdomu buvo klausytis įvairių pranešėjų, kalbėtojų. Norėčiau dabar pakomentuoti mūsų viešnios iš Jemeno mintis dėl labai gausių civilių gyventojų aukų. Savame suprantama, kad tai sąlygoja vis didesnį priešiškumą skraidiklių naudojimui ir mes nuolat sus... didiname savo priešininkų skaičių savo veiksmais. Reikia pabrėžti, kad naudojant skraidyklės civilių aukų skaičius 305 kartus yra didesnis nei naudojant pilotuojamus kovos lėktuvus, o tai reiškia, kad labai didelę aukų darį, dalį sudaro civiliai asmenys. Mes dabar girdėjome apie ES skraidiklių naudojimo programą, jos tikslus, tačiau aš nelabai vis tik tai galėjau tuos ateities tikslus suvokti, kam skirta ši programa, ar yra skirta užtikrinti mūsų gynybai ar kovai su terorizmu, ar tik tai stebėsenai. Kyla dar vienas klausimas, kaip užtikrinti, kad būtų laikomas galiojančių įstatymų, tarptautinės teisės normų. ES veikia kiekvienose valstybėse narėse, tai mūsų teritorijoje, JAV karinės bazės ir kaip mes galime užkirsti kelią tam, kad netiesiogiai neprisidėtume prie civilių aukų skaičiaus didinimo dėl e, iš Europoje esančių jav karinių bazių valdomų skraidyklių veiksmų, nes tokiu būdu mes taptume tam tikrą prasme bendrininkais. Nesenas pavyzdys iš Italijos, kuomet joje buvo išduotas leidimas jav skraidyklėms būti panaudojamoms iš Italijos teritorijos dalyvauti antiteroristinėse operacijose. Kaip mes galime garantuoti, kad naudojant šias skraidyklės nebus civilių aukų? Ir dar man rūpi vienas klausimas, ar mes esame ir turime prisimti atsakomybę už šias civilės, civilių žmonių aukas, kaip trečioji šalis, pavyzdžiui. Ar turėtume prisimti tokią atsakomybę kartu su JAV, kurie vykdo šias konkrečias skraidyklių naudojimo operacijas. Ačiū. Steiksiu kitiems žodį ir noriu pasakyti kolegoms, kad turime baigti diskusijas 11, o prieš baigiant reiktų, kad mūsų svečiai ekspertai galėtų dar sureaguoti jūsų klausimus. Taigi kalbėkite kaip galima trumpiau, kad būtų galima steigti žodį svečiams. Uh, Weidenholzer. Pamėginsiu trumpai kalbėti. Prie pirmoje dalyje išgirdome tikrai e, daug šiurpą keliančios informacijos. Manau, kad turėtume skirti daug daugiau dėmesio šiai temai, taip pat ir būsimoje e, ataskaitoje pranešime apie žmogaus teisų padėtį reikia skirti tam vietos, nes tai nėra kažkokia mokslinė fantastika šie įvykiai, tai yra tikrovė, todėl mums kyla labai daug klausimų, reikia juos užduoti ir atsakymų rasti šios klausimus. Atsakymus rasti nėra taip paprasta, todėl turėtume pamėginti ES lygių tuos atsakymus surasti, nes žinoma, mums ta tema pradeda rūpėti daug labiau tuo metu, kai skraidyklės yra naudojamos mūsų teritorijoje Ir čia, aišku, reikia nepamiršti ir to kompiuterinio žaidimo efektų, kuomet e, aukos nėra matomos betarpiškai tų asmenų, kurie valdo skraidyklės e, ir taip pat kilo klausimas, e, kiek atskirų mašinų naudojimas, renginių naudojimas įtakoja priimamus sprendimus, kiek atitinkamos kompetentingos tarnybos. Jeigu mes ir toliau sėdėsime ir nieko nedarysime, tai padariniai gali būti tikrai katastrofiški. Aš puikiai suprantu, kad į šiandien išgirstus klausimus mes atsakymų šiandien gauti negalime, tačiau dar reikės nemažai panašaus pobūdžio renginių kaip šiandien, kad juos gautume. Pone Būkneri, žodis. Aš norėjau e, papildyti savo klausimą kaiminės anksčiau užduotą klausimą. Jūs kalbėjote apie būtinybę laikytis žmogaus teisų vyriausiai įgaliotinė tuo tarpu pristatė skraidyklių naudojimų kovai su terorizmu programą siekiant užtikrinti žmogaus teisės. Pirmas klausimas, kokius sąsajų čia jūs išvelgiate su, žmogu, su žmogaus teisėmis. Aš vertindamas viską iš teisinės perspektyvos galiu pasakyti, kad tai yra praktiškai e, šie veiksmai e, prilyginami žudimui be teismo sprendimo, kuomet žūsta dar ir daug nekaltų civilių gyventojų. Ką tai turi bendro su žmogaus teisėmis? Dar vienas klausimas. Mes e, Europoje, pavyzdžiui, Ramštaino vietovėje Vokietijoje turime JAV karinių bazių, iš kurių yra vykdomi vykdomos tos skraidiklių operacijos, apie kurias ir šiandien girdėjome. Taigi, ką mes kaip europiečiai galime padaryti, kad e, šios operacijos, e, kurios yra vykdomos iš mūsų teritorijos, tačiau negali būti niekaip mūsų įtakojamos e, arba nėra mūsų sprendimų priimamos, ką galime padaryti, kad šios operacijos būtų vykdomos laikantis galiojančių teisės normų. Pono Užtrevičių žodis. Yeah, I, I Vertinu šios dienos e, klausimus ir tai, kad e, skirtingi pakomitečiai dalyvauja juose. Šis reiškinys labai sudėtingas, matome, kad keičiasi konfliktų ir karų formatai nuo hybridinio e, link asimetrinio, asimetrinio veiksmų perinama ir labai sunku kartais nustatyti, kas kovoja su kuo. Ir kaip vyksta kariniai veiksmai. Mes dažnai neatsižvelgiame į tai, kokį poveikį e, konfliktai turi mūsų visuomenėms. Terorizmas, pavyzdžiui, gali kelti grėsmę bet kokios visuomenės pagrindams. Bet e, atsižvelgdami į tai mes turime vertinti, kaip e, naudojami vis plačiau uh, nepilotuojami orlaiviai skraidiklės kaip e, mirtinas ginklas. Daugiau vis šalių naudoja e, tuos aparatus ir e, reikia galvoti apie visus aspektus šio reiškinio ir poslinkių. Mes taip pat negalime neatsižvelgti į teisingumo proporcingumo ir atskaitingumo nau, aspektus naudojant e, šias skraidiklės. Ir man atrodo, kad tie dalykai yra patys svarbiausi. Mes negalime, kad e, jie būtų naudojami be jokių taisyklių ar apribojimų. Iš tiesų mes e, turėtume kol kur kas rimčiau pasižiūrėti į atlyginimo nukentėjusiems klausimą. Ir Aš taip pat, atsižvelgdamas į visą tai, norėčiau paprašyti, kad išorės e, veiksmų tarnybos ir Europos gynybos agentūros atstovai, e, kurie pas mus šiandien atvyko, e, paaiškintų mums, kokia yra ES pozicija dėl E, reglamentavimo ir naujų teisės aktų, kurie galbūt bus patvirtinti tam, kad būtų sukurta teisinė bazė e, skraidyklių nepilotuojamų naudojimui. E, to gali reikėti esant šio laikinėmis sąlygomis ir kokiu keliu įžengtume reikia mums nacionalinių teisės aktų ar tarptautinių ir galbūt ES galėtų inicijuoti tam tikras E, priemonės. tam, kad atsirastų tokia sistema teisės. Ne, dabar matau daug e, skirtumų, jeigu e, mes rinksimės nacionalinį kelią yra vienas dalykas, o jeigu tarptautiniu e, mastu veiksime, tai galime greičiau pamatyti veiksmingesnius veiksmus. Pone Lokbiller, ačiū garbams pirmininkėms e, labai. E, Vertingas buvo e, šis klausimas ir pono Faisal e, bin Aligaber pasisakymas e, labai gerai parodė, kad nukentėję žmonės nebuvo teroristai ir jiems reikia užtikrinti sąžininką teisingą teismą. Mes taip turime kovoti su terorizmu, bet ar visomis priemonėmis tą daryti, ar reikia kartoti visas padarytas klaidas po rugsėjo 11-osios kai buvo nustumtos pagrindinės žmonių teisės, kai buvo sukurtos tokios sulaikymo vietos kaip Gvantanamas ar kaip uh, Raimstein. Štain uh, bazė uh, naudojamas slaptiems tardymams, pervežimams. Ar tai reikalinga? Mes turime pirmiausiai galvoti, kaip užtikrinti radikalėjimą žmonių. Jeigu žmonės Jemene ar kitur jaučia, kad su jais labai neteisingai elgiamasi, kad paprasčiausiai žmonės yra žudomi, uh, civiliai. Tai atsiras labai geras pagrindas džihadistiniai propagandai skleistis ir didesniam dar radikalėjimui. E, taigi aš norėčiau pakartoti e, pono Buchnerio klausimą, ponė Gibson. Kai kurios valstybės narės, skaitant mano Vokietiją, mm, įmasi tam tikrus tikrų veiksmų ir kaip jos, pavyzdžiui, e, tampa tarsi bendrininkėmis, kaip karinės bazės e, mūsų šalyje e, tarnauja amerikiečių interesams. Ir ponui Rivaso iš išorės veiksmų tarnybos noriu uh,